visų su... Gerbiami kolegos, norėčiau paprašyti visų susėsti. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ponios ir ponai, su dideliu liūdėsiu šių metų sausio 7 dieną sužinėjome, kad, e, sužinojome, kad mirė mūsų buvęs kolega Mario Suareš, kuris iki 2004 metų buvo Europos parlamento narys, jis priklausė SRD frakcijai. Šiame parlamente jis dirbo įvairiose komitetuose, taip pat buvo parlamentinės delegacijos santykiams su Izraeliu pirmininkas. Savo gimtojoje šalyje, Portugalijoje, Mario Šuarės buvo istorinė asmenybė, svarbi istoriniam asmenybė. Jis visuomet kovojo su priespauda, su diktatūra ir be jokių abejonių jisai buvo visiems portugalams ir visiems Europos e, piliečiams buvo demokratijos simbolis, kaip užsienio reikalų ministras, kaip ministras pirmininkas ir kaip e, Portugalijos prezidentas. Jis buvo e, vienas pagrindinių veikėjų, kuriant demokratiją e, savo šalyje. Ir aišku, jis e, prisidėjo prie to, kad, būtų, kad Portugalija pasirenktų stojimui į Europos Sąjungą. Su Mario Suarės Europa prarado uh, pragmatišką politiką, žmogų, kuris nuolat kovojo su diktatūra ir autoritariniais režimais, prarado e, demokratą, tikrąjį demokratą. Todėl mūsų įsipareigojimas būtų gerbti jo e, politinį palikimą ir viso Europos parlamento vardu norėčiau Mario Suarės šeimai ir artimiesiems bei jo draugams, nes tarp e, tų draugų e, yra daugelis ir iš mūsų, išreikšti mūsų užuojautą. Gerbiami kolegos, norėčiau pagerbti kolegos atminimą e, tylos minutę.